Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl kūro kokybės direktyvos taikymo. Kalbant apie bitumingosius smėlynus, taip sako pirmininkas. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. corrijo, eh, no, no era el punto que. Atsiprašau, sako pirmininkas. Netoks bus kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Dabar kalbėsime apie pono Švabo pranešimą dėl vartotojų teisių. Pradėsime nuo pranešėjo. Pono Švabo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos, ponė komisijos narė. Pirmiausia, ir ne vien tik tai dėl mandagumo, iš mandagumo norėčiau labai rimtai visiems kolegoms padėkoti, kurie prisidėjo prie šio dokumento atsiradimo, poniai kolegiai Wallis, kuri taip pat atitinkamo komiteto pranešėja šio klausimu ir e, daugybei kitų kolegų, baigiant Kirjakos Trintafilidės ir kit, kiti, kita, kitiems, kadangi tai buvo tikrai sudėtingas sprendimo prieimimo procesas, užtrukęs daugiau kaip du, dviejus metus, sulaukęs daugybės pakeitimų pasiūlymų ir tai buvo labai įdomus procesas ir norėčiau nuoširdžiai visiems padėkoti. Nepaisant visų um, specifinių skirtumų, konkrečiais klausimais, Europos parlamentas, nepaisant frakcijų, uh, E, demonstruoja, kad mes norime dirbti e, vartotojų ir įmonių vardan ir jų labui. Ir Europos vidaus rinkos aktas ES galioja jau daugybę metų, tačiau nepaisant šito egzistuoja daugybė teisės aktų, e, kurie nėra deramai suderinti ir sudaro galimybės jais kartais piknaudžiauti valstybėms narėms. Naujomis savo pastangomis, naujais veiksmais mes siekiame to harmonizavimo tam, tikromi, tam tikrose srityse ir kitose srityse valstybėms narėms paliekame teisę e, imtis savų sprendimų. Ir tokiu e, kombinuotų sprendimų, tokiu kombinuotų požiūriu mes iš tiesų žengėme į priekį. Mes paremėme komisijos pasiūlymą ir jį daugelį vietų gerokai pagerinome. Mes siekiame, kad vartotojų apsauga šioje direktyvoje įgytų ir deramą reikšmę. Turi būti įvesta 14 dienų prekės atšaukimo e, galimybė, bet kokioms prekės, bet kokiu atveju, prekiu atveju ir jas įsigijant ir elektroniniu būdu. Ir tai turi būti įmanoma padaryti tiek raštu, tiek e, įprasta, įprastu pašto keliu, tiek ir elektroniniu paštu. Ir taip pat mes e, daugelį kitų taisyklių e, gerokai palengviname, kai kalbame apie elektroninę prekybą. Taip pat e, nustatome informavimo prievolės, pavyzdžiui, skelbiant pilną kainą internete ar ja, skelbiant kitą formą. Taip pat, ponios ir ponai, mes Daugelį taisyklių pakeitėme, stengdamėsi palengvinti gyvenimą e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir kad jos galėtų e, lankščiau teikti savo paslaugas. Pavyzdžiui, sudarydami teisę vartotojui e, atsisakyti paslaugos, pavyzdžiui, telefonu, kad vartotojai žinotų e, konkrečias ir labai iškes skaidrės taisyklės, kaip būtų galima atsisakyti ir siūsti atgal įmonėms užsisakytą prekę. Sukūrėme vienodas taisyklės, vienodas procedūras visoje ES ir taip palengviname visiems gyvenimą. E, derinant įvairias taisyklės tarp valstybių narių šioje labai svarbioje srityje mes iš tiesų e, padėsime mūsų vartotojams e, lengviau apsispręsti įsigyti vieną ar kitą prekę ar pasinaudoti vieną ar kitą e, paslaugą. Mes juk visi suvokiame, kad viena bendra rinka reikalauja vienodų taisyklių. Juk neužtenka tiesiog taikyti bendrus principus, reikia suteikti pilną ir ar suteikti pilną laisvę valstybėms narėms. Turime įgyvendyti ir mm, e, bendras taisyklės visoje ES ir tai, tą mes ir stengiamės daryti. Šioje direktyvoje e, vartotojams numatyto ypatingai didelė jų e, teisų apsauga, galimybė apsiginti prieš tokias e, įmonės, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų ir taip pat padedame įmonėms veikti skaidresnėje ir patikimesnėje teisinėje aplinkoje. Dėkoju už bendradarbiavimą ir aš tikiuosi išgirsi daug įdomių pastabų. Dėkoju. Ačiū ponia Švabai, toliau tarybos vardu ponia Gioriai. Ačiū ponia pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, ponia Švabai. Man labai malonu kalbėti apie šį svarbų pasiūlymą. Kaip žinote, taryboje sustarimas pasiektas praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir taryba oficialiai patvirtino savo preliminarę poziciją sausio 24 dieną. Sustarimas taryboje pasiektas po daugiau kaip dviejų metų trukusių diskusijų dėl to, kas būtų geriau, kokia būtų geriausia pusiausvėra tarp ES ir nacionalinių teisės aktų, saugant vartotojų teisės ir kurie aspektai, vartotojų teisų aspektai galėtų būti harmonizuoti. Palistruojant šio pasiūlymo sudėtingumą, galiu pasakyti, kad įvyko daugiau kaip 60 posėdžių taryboje, kad būtų parengtas tekstas, kurį palaikė kvalifikuota valstybių narių dauguma. Be to pasirodė neįmanoma pasiekti sutarimą dėl ketvirto ir penkto skyrių komisijos e, pasiūlymų dėl e, prekių prekybos ir kontraktinių sutarčių sąlygų. Po to, kai taryba nutarė išbraukti šios du skyrius ir vietoj to suteikti, sutelkti dėmesį į nuotolinio, nuotolinio pobūdžio vartotojų sutartis. Tokiam požiūriui pritarė ir komisija, nes tarybos tekstas suteikė papildomos vertės Europos Sąjungos lygių, na, o Pirmkaujantį valstybę mano, kad Europos parlamentas gali pastumėti šią diskusiją į priekį, būtent todėl rytoj balsuojant dėl pakeitimų yra labai svarbu, jei ši plenarinė sesija nuspręs gražinti dokumentą į Inko komitetą, pirminkaujantį Vengriją yra pasirengusi siekti sustarimo pirmojų skaitimų. Mes dėsime visas pastangas, kad šio tikslo pasiektume. Žinoma, labai daug priklausys nuo to, kokie pakeitimai bus pateikti iš parlamento pusės. Kaip sakiau, nuomonės smarkiai skiriasi tarp e, varsybių narių dėl ketvirto ir penktojo skyrių turinio, e, kur kai kurie aspektai dėl prekių pardavimo, garantijų ir e, sutartinių sutarčių, sutarčių nuotolinių lygių turėtų būti harmonizuotos ES lygių. Todėl pirminkaujantį valstybę mano, kad reikia sustelkti dėl tų nuostatų pirmajame ir trečiajame skyriuje, kur galima pasiekti tikrosios Europo, Europos europinės pridėtinės vertės. Dėl to tarybos e, pagrindinis požiūris netiek daug skiriasi nuo parlamento pozicijos, dėl kurių balsuota teisės reikalų ir IMKO komitete sausio 20 ir vasario 1 dienomis. Pone pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, mes esame pasirengę visiškai bendradarbiauti su parlamentu ir komisija, kad pasiektume sėkmingo rezultato. Galbūt rezultatas bus ne visai toks, kokio norėtume, tačiau norėčiau padėkoti pranešėjai ir tarybos bei komisijos atstovams ir visiems parlamento nariams, kurie padėjo pirminkaujančiai Vengrijai. Nežinau, koks bus rezultatas, tačiau esu įstikinusi, kad nepraleisime šios progos pasiekti pažangos tose srityse, kur tai yra įmanoma. Ir nu, pasieksime daugiau geresnių rezultatų vartotojų teisų apsaugoje negu anksčiau. Ačiū. Dėkoju poniai Giori. Dabar žodį suteiksiu komisariai poniai Reding. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, kitais metais mes švesime 20-ąjį vieningos rinkos jubiliejų. Turime pasirūpinti, kad vieninga rinka duotų naudos, naudos vartotojams ir verslui. Daugiau nei dviejus metus vyko dėrybos ir jos parodė, kad politinių pagrindų labai sudėtinga pasiekti susitarimą dėl visos direktyvos, remintis tuo, ką siūlo komisija. Daugelis jūsų parlamentarai nenorėjote ir matyti teisingai sumažinti nacionalinės vartotojų apsaugos lygį. Taigi dabar vyksta treti metai šios diskusijos e, dėl šio teisės akto ir manau, kad atėjo laikas įstatymų leidėjams susitarti. Na ir aš ypatingai esu dėkinga ponui Švabui, pranešėjui, poniai Volis ir šešėliniams pranešėjams už sunkų jų darbą ieškant kompromisų. Taryba metų pradžioje susitarė dėl bendrojo požiūrio. Taryba nusprendė smarkiai su, sumažinti taikymo sritį, ypatingai kalbant apie nuotolinės sutartys ir sutartys sudaromas nepriekybai skirtose patalpose. Mes manome, kad tai yra neblogas atspirties taškas, ieškant kompromiso plačiaja prasme. Tai, yra, tai atitinka tikslui pagerinti vieningos rinkos funkcionavimą ir sukurti pridėtinę vertę vartotojams. Žinau, kad savo pakeitimais jūs bandote dar papildomai patobulinti tekstą. Ir matau daug racionalių pasiūlymų, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti vartotojų apsaugą. Ir kaip jau teigiau, vartotojų teisų direktyva ir turėtų išlikti teisų direktyva turėtų užsitarnauti tokį vardą. Galėčiau pateikti pavyzdžių. Man visiškai priimtinas yra 122 pakeitimas, kuriame rūpinamasi, kad vartotojai nebū, neturėtų sumokėti pašto išlaidų, gražindami prekes, jeigu prekės kaina viršė 40 eurų sumą. Taip pat ne, nepasisakau prieš atsis, prekės atsisakymo laikotarpio pratesimą pratesimo iki vienerių metų, tai yra 116 pakeitimas, taip pat pritarčiau suderintam sprendimui, kovojant su taip vadinamosiomis internetinių kaštų pinklėmis. Tai yra 107 pakeitimo atitinkamos dalys. Ir matyt, jūs nenustepsite, kai aš pasakysiu, kad ne visi pakeitimai man yra primtini. Pavyzdžiui, pakeitimas 100. 41. Mano tikslas irgi tarnauti vidaus rinkai, tačiau per daug yra siekiama bandant į, įpareigoti nuotolinės priekybos, nuotolinius prekiautojus pristatyti prekes kitose, į kitas valstybės narės. Na ir nepaisant tų skirtumų, vis tiek aš e, faktiškai tunelio gale jau matau šiokią tokią šviesą ir esu įsitikinusi, kad bus pasiektas priimtinas ir subalansuotas kompromisas. Aš viską padarysiu, ką galiu, kad tas kompromisas būtų pasiektas. Dėkoju komisariai. Dabar Teisės reikalų komiteto vardu pasisakys ponia Volis. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju komisariai. Na, iš tiesų, ta kelionė buvo labai ilga ir vis dar keliaujame, aš tikiuosi. Ir tikiuosi, kad pasieksime tą kelionės tikslą. Norėčiau padėkoti ponui Švabui už atliktą darbą, Teisės reikalų komiteto vardu. Na, žinoma, per eilę metų sutikome daug sunkumų, kai teisinės savokos skyrėsi ir tai iš tiesų buvo kliūtis bandant užtikrinti geresnės vartotojų teisės vieningoje rinkoje. Pasiekėme pažangos, pasiekę susitarimą čia parlamente. Tačiau dėja, aš manau, kad Teisės reikalų komitetas norėjo e, žymiai daugiau nuveikti, pavyzdžiui, dėl penktojo skirsnio, kur kalbama apie sąžiningas sąlygas, ypatingai kalbant apie skaidrumą. Mūsų komitetas norėjo pasiekti pažangos šioje srityje ir žinau, kad taryba mano, kad mes žengėme per dėm toli, bet mums tas žingsnis yra labai svarbus, kalbant apie vidaus rinką ir taip pat kalbant apie vartotojų teisės, kaip jūs teisingai, ponė komisarė, paminėjote. Taigi, įveikėme nemenką kelią ir peržiūrėjome vartotojų teisės aktus, ne visas direktyvas, peržiūrėjome, kaip norėjo jūsų pirmtakas komisaras, šiek tiek pažengėme į priekį, tikiuosi, kad toliau kalbėsime, toliau diskutuosime ir galbūt e, galiausiai pasieksime vertingo rezultato. Dėkoju. Ačiū, ponė Volis. Ar ponė Pietikanė nėra atėjusi? Gerai, tuomet ekonomikos reikalų komiteto vardu suteikiu Jums žodį, prašau. President, Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, dėkoju kolegoms už puikų bendradarbiavimą, ypač ponui Švabui iš vidaus rinkos komiteto už jų begalinį, begalinę bendradarbiavimo dvasą, jo pastangas pastumėti reikalus į priekį. Nes iš tikrųjų komisijos pasiūlyme buvo daug vietos patobulinimams. Iš ekonomikos reikalų komiteto perspektyvos norėčiau iškelti tris klausimus. Visų pirma, gerai, kad skaitmeninės prekės yra įtrauktos į šį pasiūlymą. Gerai, kad tai yra aiškus signalas e, alternatyviam e, ginčių sprendimo būdui. Ir ateičiai lieka erdvės turint reikalų su mažais naujoviškais finansiniais produktais, tai juos reikėtų aptarti atitinkamose finansų sektoriaus direktyvose ar kit, žengiant kitus žingsnius e, vartotojų apsaugos direktyvos rėmose. Na ir pagaliau tikiuosi, kad kiti komisijos žingsniai užtikrins aukštą vartotojų apsaugos lygį ir galų gale mes pasiektume visiško vartotojo apsaugos reglamentavimo suderinimo Europos Sąjungoje. Ačiū ponia Pietikainen. Politinių frakcijų vardu toliau pradėsime nuo EPP ir ponas Baltasari dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Norėčiau pasveikinti pono Švabą, nuveikus tokį puikų darbą ir puikiai bendradarbiavus su Teisės reikalų komitetu ir IMKO komitetu. Harmonizavimo lygiai yra labai skirtingi, kai mes deriname teisės normas ir reikia stengtis tuo susidoroti tinkamai, kad sukurtume papildomą vertę visiems Europos piliečiams. 14 dienų prekės atsisakymo teisė ir naujos taisyklės dėl naujų informacijos e, prievolių yra susiję ir, e, pavyzdžiui, su varto, e, vartotojo arba kliento tapatybės tam tikrais aspektais, ypač kai kalbame apie pirkimo pardavimo sutartį sudaromas tarp valstybinių lygmenių. E, todėl labai svarbu tinkamai reglamentuoti elektroninę priekybą. Mes šiuo dokumentu įvedame papildomą priemonę, e, refor, draugė reformuodami Europos e, priekybos srityje taikomas sutartis, sudaromas sutartis ir toliau prisidėdami prie harmonizacijos proceso, kuris yra labai svarbus siekiant sukurti vieningą vidaus rinką, siekiant e, apsaugoti visų piliečių kaip vartotojų teisės. Profesorius Monte prieš metus savo pranešime pasakė, e, parašė ponui, e, komisijos pirmininkui Baroso. Mūsų piliečių gerovė turėtų būti esminis, esminis arba kertinis e, vidaus rinkos kūrimo akmuo. Mes turime ginti vartotojų teisės, užtikrinti kuo didesnė jų apsauga e, integruotoje vidaus rinkoje. Ir tai visiškai atitinka tą, ko mes siekiame čia šiandieną ir ko siekiame pono Švabo dokumentu. Aš tikiu, kad ponas Švabas ir ateityje ryštingai dirbs šią linkmę, kad pagaliau būtų priimtas labai kokybiškas dokumentas. Ačiū ponui Baldasarė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės ponia Gephardt. Ačiū ponia pirmininkė, gerbimieji kolegos. Iš tiesų dėrybos vyko labai sudėtingai, nes nuomonės buvo labai skirtingos. Ir nebuvo paprasta susitarti protingai. Vis dėlto Šiuose dėrybose mums pavyko pasiekti didelių pokyčių, gerų pokyčių. Po to, kai buvo balsuota komitete, mes suda, su, turime galimybę kaip frakcija pritarti kompromisiniam pakeitimų paketui rytoj balsuojant. Ir jūs žinote, kiek daug tai reiškia mums visiems po tokių ilgų diskusijų iš tiesų mums pavyko daug ką pagerinti. Pavyzdžiui, minimalus derinimas yra direktyvos pagrindas, išskyrus, e, numatant kai kurias išimtis kai kuriais specifiniais atvejais socialinės paslaugos, katos apsaugos paslaugos, lauš, e, e, lošimai. E, tai yra tos paslaugos, kurios nėra, neįeina į šios direktyvos taikymos rytį, kadangi joms reikia skirti ypatingai didelį dėmesį ir jas reglamentuoti reikia kitaip negu tai, ką mes čia reglamentuojame šią direktyvą informacijos prievolę piliečių, vartotojų atžvilgių gerokai sustiprinome ir kreipiuosi ir į tarybos pirmininkę, kad antrojo skirsnio išbraukimas būtų e, mums, socialistams ir demokratams, visiškai nepriimtinas dalykas ir noriu tai pabrėžti. Taip pat esame į šią, šitą, šią, šio dokumento taikymo sritį įtraukę elektroninius produktus, tai to nebuvo numatyta pradžioje komisijos pasiūlyme. E, Tačiau šiuo nauju e, pakeitimu, nauja pastraipa dėl interneto mes gerokai pagerinome e, dokumentą. Ir pagaliau mums pavyko e, gerokai pagerinti sandorių atliekamų prie namų durų sritį. Be abejo, vis dar išliko tam tikrų problemų ypač susijusių su ketvirtuoju skirsniu, tai yra išlygos, kurios galima piktnaudžiauti ir mes jomis visiškai nepatenkinti, mes dar čia turime ieškoti kažkokio tai sustarimo. Jeigu nepavyks jo pasiekti, tuomet reikės jo, jo visiškai atsisakyti. Taip pat labai sudėtinga yra tai, kad finansinės paslaugos kaip tokios yra neįtraukiamos į informacijos teikimo prievolę. Aš manau, ponia komisijos narė, dar ir ateityje turėsime šio klausimu diskutuoti, nes ir jūsų pasiūlyme šis aspektas buvo o, ir tai reiškia, kad mes jį turėtume išsaugoti. Bendrai paėmus norime pasakyti, kad pritarsime kompromisiniam paketui ir pritarsime tam, ką, pasa, ką, ką pasiūlė e, e kompetitingi dokumentai, tačiau e, Tai dar ne, negarantuoja, jog pirmo svarstymo metu tas dokumentas bus prastumtas. Dėkui. Ačiū Alde frakcijos vardu, ponas Rošvo. Pirmininkė, mėly kolegos, šis tekstas yra labai svarbus. Tai nėra revoliucinis tekstas. Negalime teikti, kad nieko anksčiau nebuvo ir viskas dabar yra tobula. Jokių būdų, bet visgi. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį šiame darbo etape daug, ypatingas dėmesys skiriamas nuotoliniai priekybai ir priekybai internetu. Ten kalba, apie tai kalbama trečiajame skirsnyje. Internetinė priekyba yra labai svarbi, ji išplečia e, pirkėjo pasirinkimo galimybės. Tai taip pat yra aktualu e, ir smulkioms sudinėms įmonėms. Taigi iš tiesų reikia surasti europietišką sprendimą ir užtikrinti visapusišką teisių ir pareigų suderinimą. Konkrečiau kalbant, e, klientas, kuris per, italų klientas, kuris perka Belgijos e, produktą internetu, turi turėti tas pačias teisės kaip e, ir bet koks kitas prekiautojas ar pirkėjas. Taigi labai svarbu, kad pirkėjas nesusidurtų su kažkokiais tai nemaloniais surprizais ir kad vieno mygtuko paspaudimo e, būdu būtų įmanoma sudaryti efektyvų sandorį. Taip pat, aišku, e, yra įvairių nacionalinių taisyklių. ir kurios galbūt nėra, kurių nėra kaiminėse valstybėse, tačiau e, gyvename bendroje Europoje, taigi reikalingos bendros taisyklės. Aišku, tekstą dar reikės tobulinti ir matyt mes tą padarysime ateityje kartu su taryba ir komisija. Tačiau mes jau padarėme esminį darbą e, pranešėjo Andrėja Švabo dėka, kurią, kurį šiltai sveikinu. Uh, Tačiau tikėkime, kad pakeitimams pritars visos politinės frakcijos ir galiausiai įtvirtinsime e, vieningos rinkos principus, kuri dabar yra perdėm gležna. Tai yra labai svarbu ir mūsų vartotojams, ir prekybininkams. Pirmininkas, ACR frakcijos vardu 2,5 minutės ponui Bilonui skiriamos. Ačiū. Pradžioje norėčiau padėkoti ponui Švabui pranešėjai už puikų darbą ir pasiaukojimą. Šioje srityje dviejų su pusę metų labai intensyvaus darbo leido pasiekti kompromiso, kuris tikėtina užtikrins didesnį saugumą, teisinį iškumą vartotojams visose 27 valstybėse narėse, kalbant apie nuotolinę priekybą ir ypatingai, ypatingai internetinius sandorius. Tikiuosi, kad Po šios direktyvos patvirtinimo vartotojai labiau pasitikės nuotolinę priekybą ir elektroninę priekybą, internetinę priekybą, kadangi taisyklės taps aiškesnės. Na, o kalbant apie informa informacijos reikalavimų suderinimą, kalbant apie nuotolinius sandorius ir sandorius sudaromus nepriekybos vietose, tokiu būdu daugiau įmonių galės įsitraukti į europinę rinką ir tokiu būdu vidaus rinka funkcionuos sklandžiau. Aš tikiuosi, kad direktyva bus pozityvus impulsas e, pasirašyti elektroninius sandorius ir nuotolinius sandorius. Ir taip sustiprins mūsų vartotojų pasitikėjimą. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Reikalingas gerai subalansuotas tekstas, tekstas, kuris būtų naudingas visiems vartotojams ES ir toks tekstas, kuris ne, nepaveiktų neigiamai verslininkų, ypatingai smulkių vidutinio dydžio verslininkų ES. Taip pat labai džiaugiuosi, kad pavyko susidėrėti dėl pragmatiško teksto, kur numatyta mišri harmonizacija. Kalbant apie tas valstybės, kur vartotojų apsauga ir taip yra labai didelė, jų teisės aktai nebus keičiami. Taigi yra labai aiškių nuostatų, kalbant apie internetinius sandorius. Ir džiaugiuosi, kad jūri komitete penktas, dėl penktojo skirsnio buvo susitarta ir buvo parengtas tikrai puikus tekstas. Kalba eina apie tokius sandorius, dėl kurių nėra deramasi atskirai. Tokiais atvejais labai dažnai atsiranda piknaudžiavimo atvejų. Apmaudu, kad e, direktyvos tekstas dar nėra tobulas, tačiau esu giliai įsitikinęs, kad bendro darbo būdu galėsime perėti į kitą dėrybų lygį ir galiausiai pasieksime didesnės naudos vartotojams ir verslininkams Europoje. Reikia nepamiršti jų poreikių. Dėkoju. Ačiū, ponia Bilanai. Žaliųjų frakcijos vardu, ponia Turunen, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, mėlyje kolegos, mielasis pranešėjau. ES vidaus rinka yra kertinis akmuo Europos bendradarbiavimui ir Europos komisija savo e, dokumente dėl vidaus rinkos rašė, jog mes, europiečiai, piliečiai, turėtume būti tos vidaus rinkos e, pagrindiniai veikėjai. Ir būtent tą mes turėtume suvokti rytoj balsuodami dėl šios direktyvos. Kaip mes visi žinome, tas tekstas buvo gerokai pakeistas lyginant su komisijos pateiktų pasiūlymų 2008 m. kovą. Mes susitelkėme į tas rytis, kuriuose e, bendros ES taisyklės ir e, turi esminę reikšmę ES piliečiams ir įmonėms. Ir taip pat mes sudarėme galimybės e, toliau žengti harmonizavimo ir reglamentavimo link, jeigu tai yra e, daroma vartotojų labui. Pavyzdžiui, e, elektroninės prekybos atveju. Tai yra tam tikros naujos taisyklės. Štai pavyzdžiui, vartotojai gali e, pasinaudoti 14 dienų prekės atsisakymo teisę, parkdami prekę internetu. Taip pat E, perkant internetu labai aišku, kokia kaina yra mokama ir e, taip pat labai aiškiai nustatomos pirkimo pardavimo sąlygos. Ir mes čia kalbame ne vien tik tai apie prekes, kurios yra rankomis apčiuopiamos, bet ir nematerialiasias prekes, tai yra programinė įranga, muzika ir panašiai. Dokumentas, dokumentas, kurio mes balsuosime rytoj ir kurį parems šaliai, nėra tobulas mes būtume norėję gerokai toliau žengiančios direktyvos, ambicingesnės direktyvos, kurie apimtų daugiau sričių. Tačiau aš manau, kad politikoje yra įmanoma dar daugiau ir aš manau, kad tikrai bus įmanoma padaryti daugiau ateityje ir parlamentas e, šiuo metu vis dėlto pasiekė neblogą rezultatą, kuris bus naudingas piliečiams. Dėkuoju poniai Turonin. GUE frakcijos vardu kalbės pusantros minutės ponas Trienta Filidės. Pirmininkė, kaip politinė frakcija mes nuo pat pradžių buvome prieš neišvengiamą vartotojų teisų sumažinimą ES. Europos komisijos pradinis pasiūlymas, nors ir buvo ambicingas, pasirodė besas labai silpnas, kai kalbama apie visų vartotojų reikalavimus. Šis pasiūlymas iš esmės buvo raudona riba, kiek kai kalbama apie visišką suderinimą, kai sulyginama vartotojų apsauga. Du klausimai yra labai svarbus parlamento pasiūlyme. Turime visiškai naujame, naują pasiūlymą, kuris labai skiriasi nuo komisijos pasiūlymo ir nuo to, kas yra siūloma iš tarybos pusės. Pasiūlymo esmė yra mišrus e, derinimas, kuris leidžia valstybėms narėms numatyti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį, jeigu jos tai E, sugalvotų daryti. Antra, e, kai kalbama apie išimtis, tai mes iš pat pradžių reikalavome, kad socialinės paslaugos, sveikatos apsaugos ir e, lošimo paslaugos neturėtų patekti į direktyvos taikymos rytį, nes jos yra susijusios su prenki, prekybininko ir vartotojo santykiais, kurie, kurios reikia žvelgti kitaip. Pasiūlymas parlamento pasiūlymui visiškai nereiškia, kad mes remiame ir komisijos pasiūlymą be jokių išlygų. Iš tiesų mes esame už e, galingą poziciją ir kviečiame komisiją ir tarybą turėti galvoje parlamento pasiūlymo esmę, kiek kalbama apie harmonizavimo lygį ir kai kurias nuostatas susijusios pardavimo sutartimis. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau EFD frakcijos vardu ponas Rosi. Pusantros minutės. Kolegos, vartotojų apsauga yra vienas iš pavyzdžių, kuomet Europos institucijos susiduria su problemomis, kai reikia priimti aktus, kurie yra labai svarbus politiškai ir mes neturime atsitraukti nuo to, ką galime pasiekti, pavyzdžiui, dėl atsisakymo teisės. Mes stengiamės pagerinti sąlygas įmonėms, nepažeisdami vartotojų teisų. Tarybose su taryba bus svarbu e, neprarasti tų pagrindinių pliusų, kurie yra mūsų iškovoti. Taip pat turime vengti visiško derinimo, nes kitaip turėsime balsuoti prieš tai. Yra klausimų, kur e, euroskeptikai gali sakyti taip aukšto lygio suderinimui, tačiau jeigu tai tarnauja piliečių ir įmonių interesams ir nekarpo valstybių narių galių. Vartotojų teisų klausimus svarstant reikėjo turėti taip galvoje iš pat pradžių. Malonu, kad daug klausimų, daug pakeitimų atsiimta mes manome, kad taryba turėtų paremti plenarinėje sesijoje patvirtintus e, pakeitimus. Ponas Sabarmajer. Ačiū, ponė pirmininkė. Vartotojams dažnai yra apsunkinamas gyvenimas, e, kuomet yra siekiama nusipirkti kokią nors prekį, ypač elektroninės prekybos keliu. Ir E, labai dažnai tiesiog nuslepiant tikrąją kainą ar panašiai. Ir todėl iš tiesų reikia uh, vartotojui sudaryti sąlygas atsisakyti prekės, kuri buvo galbūt nusipirkta per klaidą ar pateikus netinkamą informaciją. Uh, E, kita vertus, reikėtų tinkamai apsaugoti ir mažasis ir vidutinės įmonės nuo piktnaudžiavimo, kuomet, pavyzdžiui, vartotojas e, pats savo iniciatyvą užsako e, kokį nors paslaugos teikėjo paslaugas namuose ir, e, vėliau, ir galiausiai jie nepasinaudoja. Taigi apsaugos reikia abipusės. Mums reikia apsaugoti mūsų piliečius tači, kaip vartotojus, tačiau reikia ginti ir mažasis ir vidutinės įmonės. Dėkuoju. Dėkoju. Dabar kviečiu ponę Koracą Bilt, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas kompromisas, kurį matome, yra labai puikus žingsnis teisinga linkme. Sveikinu tai, kad pasiekėme konsensusą dėl teisės atsisakyti ir informa, informa, informacijos reikalavimų dėl priekybos, kai sutartis sudaroma ne priekybos patalpose. Taigi reikia užtikrinti garantijas ir atitinkamas nuostatas. Ir mano vizija buvo ir bus visapusiška harmonizacija. Ir aš tikiuosi, kad bendrosios taisyklės yra geriausias sprendimas ir verslui, ir vartotojams, ir konkurencijai, tai mažina e, biurokratiją, didina pasirinkimo galimybės e, vartotojams. Reikia užtikrinti pusiausvyrą, užtikrinti didelę vartotojų apsaugą ir sumažinti verslo kaštus. Vartotojų apsaugos direktyva neturėtų tapti karu tarp rinkos ir žmonių. Negalime manyti, kad nacionalinės taisyklės apsaugo vartotojus, kai bendrosios europinės taisyklės saugo verslą. Toks įspūdis nėra teisingas. Jokių būdų papildomi kaštai smulkioms vidinėms įmonėms netaps kaštais vartotojams. Per visą šį procesą EPP buvo lanksti, o socialistai buvo nelankstus. Ir reikėjo lyginti teisės aktus, reikėjo dėrėtis dėl įvairių nacionalinių taisyklių ir aš manau, kad bendras Europos žmonių interesas čia turėtų imti viršų minimali harmonizacija. Nacionalinės išlygos, ko reikalauja socialdemokratai, trukdys piliečiams visapusiškai pasinaudoti bendros rinkos privalumais. Krizės metu atsiranda protekcionizmo ir tai iš tiesų neatsakingi žingsniai, taip elgtis taip populistiškai. Aš sveikinu poną Švabą atlikus puikų darbą. Dėrybose ateityje, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad išliksime ištvermingi ir vartotojų apsauga yra esminis dalykas. Aktyvuojant vidaus rinką, didinant pasitikėjimą, didinant augimą, konkurencingumą, kuriant darbo vietas, kurių tikisi žmonės Europoje. Dėkoju. Ačiū, ponė Koraca Bilt. Dabar žodis ponui Masip Idalgo. Dvi minutės, prašau. Yra esminių dalykų, kurie yra reikalingi, kuriuos reikia tobulinti, dėl to pranešimas turi sugrįžti į komitetą. Ir visas parlamento darbo procesas neturėtų būti užbaigtas. Pirminis pasiūlymas buvo blogas. Tie, kurie domisi vartotojų teisėmis e, Europos ir nacionaliniais lygmenimis, e, mano, ir čia aš norėčiau pagerbti poną Alonso, Asturijon, Astur, Asturijos regiono vartotojų tarybos pirmininką. Visi siekiame maksimalios harmonizacijos pagal ketvirtąjį straipsnį. Mes turime aiškiai pasakyti, kad harmonizavimas ir to paties lygio, apsaugos lygio užtikrinimas visose valstybėse narėse reikštų mažesnę apsaugą daugeliui vartotojų nes kai kuriuose valstybėse narėse yra ilgesnės vartotojų teisų apsaugos tradicijos nei kitose. Tačiau ypatingai svarbu, kad nesažiningų starties nuostatų sąrašas būtų baigtinis. Kiekviena valstybė narė turi papildyti tą sąrašą, jeigu mano, kad yra pažeidžiamos vartotojų teisės. Ir įrodinėjimų našta neturėtų tekti vartotojams. Tik priekybininkai gali parodyti, kad dėl atskirų straipsnių buvo deramasi individualių pagrindų ir buvo dėl to e, nukrypta nuo standartinių nuostatų. Viskas turi būti surašyta aiškiai, suprantamai ir turi būti užtikri... neturi būti siekiamas maksimalus harmonizavimas. 95 procentai e, priekybininkų mano, kad e, toks harmonizavimas tikrai nebus naudingas. Dėkoju. Ačiū ponui Masipui. Dabar žodis ponui Haba. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, aš turėčiau turėti dvi su pusę minutės, nes visi mano kolegos čia yra. Kaip komiteto pirmininkas norėčiau pirmą visą paminėti visus kolegas, kurie dirba kartu su mumis. E, ir jie visi čia šiandien yra, nu, kur vadovavo Andrius Švabas. Ir iš tikrųjų mes iš tikrųjų pademonstravome puikias žinias šioje srityje teisinga būtų pasakyti, kaip sakė Vivian Redding, kad teisės aktų kuriejai turi eiti pirmin ir priimti sprendimus. Laikas, kiek mes čia užtrukome, rodo, kokie buvo politiniai sunkumai tiek taryboje, tiek parlamente. Tačiau parlamentas, kaip ir daugelio atveju ateityje, pademonstravo, kad jis turi sugebėjimą pasiekti kompromisą Man atrodo, rytoj bus gerai, jeigu parlamentas balsuos dėl pakeitimų, kad pasiūstų aišku politinį signalą dėl to, ko mes norime ir po to gražinti komit dokumentą komitetui. Noriu padėkoti pirmininkams ir jūri komiteto Enikai Jori, kuri e, labai aktyviai dalyvavo siekiant rezultatų. Tai rodo, kad mes esame atsidavę tam, kad baigtume tas darybas nes mes esame skolingi piliečiams ir vartotojams ir bent jau turėtume pažiūrėti, ar turime kažkokį pagrindą susitarimui. Tikiuosi, kad kolegos su tuo sutinka. Žvelgiant tai, ką turime dokumente, visų pirma, sakyčiau, kad aš e, e, tikėjausi, kad čia yra daug entuzijazmo, tačiau tai nėra e, kertinis akmo, tai yra vienas žingsnis, nes dar e, reikės e, perbristi daug pavojingų vandenų. Man atrodo, tai yra pirmas atsargus žingsnis, harmonizuojant klausimus, kurie sukelia daug emocijų ir e, politinio e, aktyvumo. Nes aišku, kad Vartotojai įvairiose šalise nenori, kad jų teisės būtų mažinamos. Tai didžiausia problema. Man atrodo, kad pasiektas kompromisas turi tikros vertės tiek e, vartotojams, tiek verslui, ypač tarptautinės priekybos atvejais, e, interneto priekybos atvejais. Tačiau mano paskutinis žodis būtų tas, kad mums reikia pagrindo, pagal kurį mes galėtume siekti pažangos tolesnės, tolesnio derinimo srityje. Turime fragmentuotų iniciatyvų, įskaitant ir vartotojų sutračių ir kitų dalykų atveju. Mums reikia ilgalaikio strateginio požiūrio, kuris užbaigtų tuos e, e, žingsnelius ir paversų tai kertiniu e, akmeniu. Ačiū. Toliau dvi, minuto, dvi minutės poniai Hanslik. Pone pirmininkė, pone komisarė, ponios ir ponai. Noriu padėkoti kolegai Andrėsui už šio pranešimo parengimą. Tikrai nebuvo lengva. Mes visada pabrėžime, kokia svarbi ši direktyva yra vartotojams. Tačiau kokia svarbi yra prekybai, elektroniniai prekybai ir tarpvalstybiniams sandoriams. Vartotojai, pirkdami prekę internetu, nori turėti garantijas, kad prekas ir paslaugos bus iš tikrųjų pristatytos ir jie gaus lauktos kokybės prekę, todėl reikia teisinio aiškumo ir skaidrumo reglamentavime. Tačiau turime nepamiršti ir verslininkų, kurie tikisi nuostatų, kurios e, nesukeltų papildomos naštos. Ar mums pavyko suderinti prekybininkų ir vartotojų lūkesčius? Mano nuomonė, mes esame arčiau tikslo, tačiau tas tikslas dar nėra pasiektas. Manau, kad Europos vartotojai būtų susilaukę daugiau naudos, jeigu būtume pasiekę visišką suderinimą e, šių nuostatų. Tačiau man malonu, kad svarbiausiose sritise radome sprendimų kurie yra pritaikyti vartotojų poreikiams ir e, yra suderinti su prekybininkų poreikiais, ypač nuostatos dėl 14 dienų atsisakymų, starties atsisakymo teisės. 14 dienų laikotarpio atsisakymo. Taip pat e, sveikinu nuostatas, kurios suteikia priekybininkui galimybę tai yra vartotojai. E, pateikti įrodymus. Tai yra teisų ir įsipareigojimų iš abiejų pusių, todėl norėčiau kreiptis į tarybą ir komisiją, kad būtų siekiama ambicingo sprendimo. Ačiū, ponia Hanslik. Toliau. Pone Vernio. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Švabą ir visus šešėlinius pranešėjus už atliktą veiksmingą darbą. Pirminis komisijos pasiūlymas buvo svarbus, tačiau nebuvo užtikrin, pakankamai užtikrinamas vartotojų teisų apsauga. Ir labai svarbu, kad harmonizavimas būtų užtikrintas kuo galima aukštesnis ir kad tos teisės būtų kuo galima labiau užtikrinamos. Taigi labai svarbu, kad valstybė turi teisę taikyti griežtesnės taisyklės, jeigu nori, užtikrinant minimales sąlygas visiems ES vartotojams. Taip pat yra 12 mėnesių sutarties galiojimo terminas e, nustatytas, taip pat e, sugražinimo e, galimybė numatyta 14 dienų. Na, kažin, ar įmanoma pagal penktąjį skirsnį pasiekti visapusiško harmonizavimo. Apsaugos lygis turi būti pakankamas ir taip pat, kažin, ar tas suderinimas, harmonizavimas pakankamai atspindės realybę ES. Bus iš valstybių narių atimama judėjimo laisvė. Taigi aš manau, kad teisės aktų kuriejai galiausiai pasieks subalansuotą tekstą kur bus numatytas bendras, kuo galima aukštesnis vartotojų apsaugos lygis. Dėkoju poniai e, Verni. Na, o dabar ponas Kožučnik. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Pirmiausia, leiskite man padėkoti Andrė Švab už atliktą darbą. Uh, jam pavyko 1600 pakeitimų apdoroti ir galiausiai jis parengė puikiai subalansuotą kompromisinį pranešimą. Ir džiaugiuosi, kad yra išsaugomi du pagrindiniai principai. Būtent pirmasis yra geresnio reglamentavimo principas, siekiant supaprastinti ir atnaujinti reglamentus tam, kad būtų atsisakyta kliūčių vidaus rinkoje, kad kliūčių, su, kuri, su, kuri, su kuriomis susiduria verslininkai dirbdami ES. Na ir antrasis principas bandymas pasiekti maksimalų aukščiausią harmonizavimo lygį vartotojų teisų apsaugos rytyje, sumažinant e, išlygų skaičių taikytina atskiroms valstybėms narėms. Na ir nors pavyko susitarti dėl visapusiško harmonizavimo, nepavyko sutarti dėl visapusiško harmonizavimo, vis tiek šis teisės aktas yra labai svarbus žingsnis į priekį, nes bus panaikinti tarp valstybinės priekybos barjerai ir bus sustiprinta vidaus rinka. Dėkoju ponui Kožušnik. Lechner, dvi minutės. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, turbūt pilsiu šiek tiek deguto į medaus statinę. Nepaisant tų visų e, pagerinimų ir komisijos pateiktų, pas, pateikto pasiūlymo ir patobulinimo to pasiūlymo, aš manau, kad čia pateiktas paketas apima tokią didelę e, skaičių įvairiausių komplikuojančių nuostatų, kad tikrai nepadės vartotojams, nei vartotojams, nei verslui. Ir neturės to gero harmonizavimo efekto. Ir, nepa, ir tikrai nepagerins vidaus rinkos. Tik vienas. Dėl laiko trūkumo galiu pasakyti tik tai štai ką. Komisija e, gerokai išplėtė dvi apibrieštis Ir e, 1600 pateiktų pakeitimų pasiūlymų iš tiesų negalėjo, negalėjo duoti nieko gero. Ir komisija tam e, tų apibrieščių išplėtimui visiškai e, nepateikė jokio paaiškinimo. Pirmiausia, turiu omenyje apie sutartį dėl nuotolinės prekės, e, te, nuotolinio prekės tiekimo arba pardavimo. Tai ir kita yra savoka susijusi su verslo sandoriu, ne priekybai skirtose, skirtose patalpose. Ir daugelis nuostatų iš tiesų e, tik tai pakenks mūsų verslui, prie, priekybos verslui, kadangi vartotojai jomis tiesiog piknaudžiaus kaip tą minėjo ir mano kolega. Be abejo, panas Andrės Švab daugelį dalykų, kaip ir visas komitetas, e, savo pakeitimais pagerino, tačiau vis tiek atsiranda įvairiausių teisinių um, nesklandumų, kurie tik tai apsunkins padėtį. Dėl to aš manau, kad uh, šias nuostatas būtų galima tiesiog išbraukti, kaip ir apskritai visą ketvirtąjį skirsnį ir tai, ko gero, netgi pagerintų visą dokumentą. Dėkoju. Dėkoju dabar ponia Rapti. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui Švab ir taip pat šešėliniai pranešėjai Kephart ir išreikšti savo susižavėjimą šiais dviem kolegomis, kadangi jie turėjo labai daug kantrybės dirbdami ir puikiai bendradarbiavo su, su visais kolegomis šiuose rūmose, dėl ko šiandieną galime aptarti šį dokumentą. Aš manau, kad tai yra puikus darbo pagrindas ir komisariai Reding, kuri, mano nuomonė, pasisakė tokią dvasę, kad mes galime tikrai su viltimi žvelgti į ateitį. Minimali harmonizacija, to, to būtent siekiame, tai yra tikslas, kuris e, padės mums žengti į priekį. Aš esu iš Graikijos valstybės narės, kuriai pavyko užtikrinti didelį vartotojų apsaugos lygį. Ir aš jokių, jokių būdų nenorėčiau, kad e, tas vartotojų apsaugos lygis būtų sumažintas. Aš sutinku, kad E, lab, labai daug turėjau mąstyti apie pono Švabo e, argumentus dėl maksimalios harmonizacijos ir bandžiau įsivaizduoti e, ir, ir prisiminiau tai, ką perskaičiau žiniasklaidoje. Buvo toks atvejis, kai buvo teikiama paslauga, tai yra, su, kai žiniasklaidoje buvo sukurtas dirbtinis veidas, panaudojant įvairiausius gražius e, tos, to veido e, elementus. Ir tai buvo visiškai dirbtinis veidas, dirbtinis atvaizdas. Šį pavyzdį pateikiu dėl to, kad net ir e, pateikdami geriausius pasiūlymus ir turėdami pačių geriausių paskatų, mes negalime būti garantuoti, kad rezultatas bus tikrai geriausias. Aš manau, kad ta minimali harmonizacija ir derinimas yra geras pagrindas mums toliau dirbti. Dėkoju. Dabar dvi minutės kalbės ponas Abat. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjo pono Švabo atliktą darbą. To darbo rezultatas leido galiausiai visoms politinėms akcijoms sustarti dėl teksto. Tai yra puikus e, pasiekimas. Pasiekta konkrečios pažangos, e, kalbant apie ES vartotojus E, kai yra numatyta sutarties atsisakymo teisė, internetinės priekybos atveju. Tai yra tekstas, kuris leidžia sustiprinti pagrindinės sąlygas, kalbant apie tarp valstybinę priekybą ES ir taip pat užtikrinti pakankamą vartotojų apsaugą valstybėse narėse. Pirmiausia, aš esu iš tų, kurie mano, kad norint išbristi iš krizės, reikia skatinti augimą. Ir supaprastinus, racionalizavus tam tikras taisyklės, būtų galima gauti daugiau naudos iš bendros rinkos. 22 procentai priekybos ES yra tarp valstybinio pobūdžio. Taigi labai svarbu tai ir smulkioms vidutinėms įmonėms, e, jų įsitraukimui į ekonomikos ūkio augimą. Tai yra ambicingas ir pragmatiškas e, tekstas. Harmonizavimas be suderintos e, darnios apsaugos nėra įmanomas. Yra atsižvelgiama į tuos nacionalinius teisės aktus, kurie yra labai brangus tam tikriems piliečiams ir kur yra užtikrinama pakankama vartotojų apsauga. Taip pat, e, kalbant apie paslėptus trūkumus, e, yra išlaikyta ir ši nuostata. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir kairieji, ir dešinieji, ir centristai galiausiai galės pasirūpinti uh, paprastais žmonėmis. Kuo daugiau Europos, bet ne bet kokios Europos, mums reikia tokios Europos, kuri apsaugo, užtikrina ir suteikia galimybės piliečiams, vartotojams ir įmonėms. Dėkoju. Ačiū, ponia Abadai. Toliau, ponia Sanjalova, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai seniai egzistavo principas kad e, vartotojas yra e, šeimininkas. Tačiau šiais laikais mes turime galvoti, kaip apsaugoti vartotojo teisės. Geriausi laimingi klientai kartais nėra verslo tikslas. Dažnai taip nėra, todėl šie teisės aktai yra labai svarbus. Todėl vartotojo apsauga neturėtų būti prasta e, pagal jų rezultatą. Aišku, kad vartotojų apsauga įvairiose valstybės narėse skiriasi. Mums reikia stiprinti tą vartotojų apsaugą tose šalise, kur teisinio tikrumo nėra ir kur ir kyla pavojus vidaus rinkai. Kita vertus, turime išsaugoti vartotojų apsaugos lygį ten, kur jis yra pakankamas. Tai būtų tokia mano pagrindinė mintis. Noriu padėkoti visiems e, pranešėjams už jų darbą. Vartotojų apsauga neprieštarauja verslo interesams, greičiau priešingai. Ačiū. Toliau, pone Bastos, dvi minutės. Ačiū, ponė pirminkė, komisarė, kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Švabą kad jis taip griežtai dėrėjosi dėl kompromisų, taip pat e, kitiems žmonėms, kurie padėjo jam dirbti rengiant pranešimą. Mes ne tik norime užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, bet taip pat ir užtikrinti, kad Europos bendrovės galėtų teikti paslaugas ar prekes visose 27 valstybės narėse be įvairių e, teisinių kliaučių. Šiuo metu teisė yra fragmentuota ir dėl to kai kuriams bendrovėms sunku prekiauti tarptautiniu mastu, tai turi neigiamą poveikį vidaus rinkai. Yra įvairiausių informacinių reikalavimų vartotojams, kad ta informacija turi būti suprantama vartotojams ir pateikiama tinkamu laiku. Taip pat svarbu, kad įrodymo našta, kad, užtikrinant, kad informacija buvo pateikta atitenka priekiautojai. Kai dėl nuotolinių sutarčių, ypač sudarytų internetu ar telefonu, tai šios taisyklės turi būti pateiktos ir aiškiai suprantamos vartotojams. Institucijams toliau besidarant, tikiuosi, kad e, rezultatas bus toks, kad Europa taps dinamiškesnė ir konkurencingesnė. Būtent to mums ir reikia. Ačiū, ponia Baštos. Toliau, ponia Sančias, pana Sančias besėdo vieną minutę. Pirmininkė. Tvirtotojų apsaugos direktyvos ir horizontalios priemonės sukūrimas siekiant supaprastinti e, nuostatas ir apjungti keturias direktyvas yra svarbu. Vidaus rinka su didelė vartotojo apsauga yra labai svarbu augimui ir tvarioms darbo vietoms, siekiant pasiekti sutarties tikslų turime leisti valstybėms narėms e, priimti e, priemonės, kurios leistų padidinti vartotojų apsaugą. Visiškas harmonizavimas reikalingas tik tada, kai jis būtinta, būtinas, kai reikia vienodų pagrindų tarpvalstybinėms operacijams. Ekonominių reikalų komitete buvo plačiai sutarta, kad pas, finansinės paslaugos turėtų būti tų taisyklių integrali dalis, jos turi būti visiškai horizontalios tai turi atitikti sektorinius e, bendrijos teisės aktus ir nacionalinius teisės aktus, kad nebūtų jokių spragų ar išimčių. Tai nepakankamai atsispindi dabartinėme teis tekste, todėl jį reikia pagerinti prieš balsuojant galutinai. Ir taip pat reikia judėti dėl Europos hartijos vartotojo apsaugai. Ačiū. Toliau ponas Mešaros dvi minutės. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves. Ačiū pirmininkė. Komisarė, gerbiami kolegos. Turėtumėme padėkoti ponui Švabui už jo atliktą darbą. Suderintos taisyklės ir tų pačių apibrėžčių naudojimas paskatins pasitikėjimą vieningą rinką ir užtikrins daugiau teisinio aiškumo. Tai yra svarbiausia toms įmonėms, bendrovėms, kurios nori prekiauti su kitomis šalimis vidaus rinkoje. Pono Švabo pasiūlymas dėl minimalaus harmonizavimo ir techninių standartų visapusiško harmonizavimo yra vienintelis priimtinas sprendimas. Minimalaus ir mišraus harmonizavimo derinys yra puikus sprendimas visiems. Tarp valstybiniai sandoriai dabar yra sudėtingai sudaromi ir tai kenkia vidaus rinkai. Statistiniai duomenys rodo, kad daug žmonių būkštauja internetinės priekybos, bijo, bijo internetinės priekybos, nes ne, nepasitikėja. Kalbant apie vidurio rytų Europos valstybės, mums reikalingos bendros taisyklės, nes mūsų vartotojai nėra pakankamai sąmoningi, netiek sąmoningi kaip vakarų valstybėse. Taip pat turime pasirūpinti smulkiomis vidutinėmis įmonėmis, neturėtumėme apsunkinti jų gyvenimo papildomomis taisyklėmis. Na ir jeigu pavyks viską padaryti teisingai, priekyba vidaus rinkoje suaktyvės, aktyvės Be jokios abejonės tai yra vienas Vengrijos pirmininkavimo prioritetų. Simboliška tai, kad praėjus kelioms dienoms po pasaulinės vartotojų dienos įtraukiama šis punktas į darbo tvarkę. Yra pusė, yra daug vartotojų ir įmonių, kurių gyvenimą galėtumėme palengvinti. Ačiū ponui Macaros, Mecaros. Spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, Viena minutė pon, ponui Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Švabą ir jo kolegas atlikus puikų darbą, tą darbą, kuris buvo daromas per dviejus metus. Daug kas buvo padaryta ir norėčiau pasveikinti taipogi ir Vengriją pirmininkaujančią valstybę, puikiai atlikus darbą. Komisarė visuomet atvyksta į Strasbūrą ir taip, harmonizavimas yra labai svarbu. Tai darbas vis dar vyksta. Ir teisė atsisakyti sandorio, nesažiningų sandorio nuostatų, taisyklės irgi yra labai svarbus dalykai. Kitose direktyvose irgi yra atitinkamų nuostatų. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad tai papildo paslaugų direktyvos ir domenų apsaugos e, direktyvos e, nuostatas. Tai yra puikus e, atliktas darbas. Taigi sveikinu dar kartą poną Švabą. Ačiū ponė Keli. Viena minutė dabar skiriama poniai Digojen. Ačiū ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė. Leiskite man pirmiausia padėkoti pranešėjui Švab už jo darbą, taip pat poniai Gephardt už puikų darbą. Kaip šešėliniai pranešėjai, aš norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabų. Mes nesiekime protekcionistiškai elgtis, mes tiesiog nenorime e, sumažinti vartotojų teisų, kurios jau yra garantuojamos kai kuriuose valstybėse narėse. E, Nes jei iš tiesų siekiame sukurti realią vidaus rinką, užtikrindami e, gerus santykius tarp vartotojų ir verslo, mes paraleliai, lygiai grečiai turėtume užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugą ir tuo pat metu įmonių konkurencingumą. Ir tas, ta pusiausvyra e, yra įmanoma per minimalų harmonizavimą ir turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms e, numatyti papildomas nuostatas e, gerinančias vartotojų apsaugą. Mes negalime leisti, kad bendrijos e, taisyklės paskatintų vartotojų apsaugą sumenkinti ir sumažinti, susilpninti. Mes turėtume siekti pagerinti tą vartotojų apsaugą, tačiau reikia pabrėžti, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse ta vartotojų apsauga nėra pakankamo lygio. Dėkoju. Ačiū, panas Mušoj. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją, poną Švabą ir jo komandą už labai puikų darbą. Daug laiko užtruko ieškant balanso vartotojams ir verslui. Sveikinu kompromisą ir manau, kad tai yra svarbus žingsnis į priekį visiems vartotojams. E, yra gerų pagerinimų, pavyzdžiui, dėl informacijos tiekimo dėl atsisakymo teisės. Tai aišku yra kompromisas. Pavyzdžiui, 22a straipsnis, kuris įpareigoja prekiautoje pristatyti e, prekes į kitą valstybę, nors kai kurios prekes galbūt būtų reglamentuotos kitaip. Tarptautinės prekybos reglamentavimas yra labai gerai ir manau, kad toliau darybose su komisija, su taryba bus galima pasiekti geresnių rezultatų ir rezultatas bus optimalus. Ačiū, ponia Busoj. Ponia Tikau, vieną minutę. Muchas gracias, señor presidente. Uh, doamnă comisar, consider că toți consumatorii ar trebui să aibă dreptul. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes manome, kad visi vartotojai turėtų teisę gauti informacijos prieš pasirašydami sutartį. Prekybininkai turi informuoti vartotojus apie sutarties nuostatas. Taip pat dėl to, kokia e, kreditinės ar debitinės kortelės suma bus e, blokuojama. Taip pat reikia numatyti atitinkamas nuostatas dėl e, piknaudžiavimo. Taip pat elektroninės paslaugos, turizmo paslaugos. Tai yra gan dažnai vartotojas pasirašo sutartį, nesuvokdamas tiksliai, e, kokių yra nuostatų ir nepažiūrėjęs į kitą puslapio pusę. Ir taip pat klientui neturėtų tekti įrodinėjimų našta. Nacionalinės vartotojų teisų apsaugos agentūros turi peržiūrėti standartinius sutartis, kad juose neslypėtų paslėptų e, nuostatų dėl piknaudžiavimo. Ačiū. E, vieną minutę poniai Roitovai dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Švabui už puikų darbą ir paramą mano pakeitimams. Tai, kad vartotojai gaus teisę gauti prekes bet kurioje valstybėje narėje, yra didelis pakeitimas. Trečdalis priekybininkų atsisako pristatyti prekes ypatingai į naujasias valstybės narės. Ir aš tikiuosi, kad taryba pritars mūsų pakeitimams, ypatingai pakeitimams dėl saveikumo, dėl sutarčių paprastų nuostatų ir galimybės valstybėms narėms užtikrinti didesnę apsaugą, įtraukiant ir nevyriausybinės organizacijas bei smulkesnės įmonės. Vartotojai turintys aiškės teisės yra geriausi geros vieningos rinkos varikliai. Dėkoju, poniai Roitovai. Pone, pone Andžela, vieną minutę. Čia, ponė pirmininkė, kalbant apie 2020 m. strategiją, vartotojų apsauga ir aukšta produktų kokybė yra e, labai svarbu, norint užtikrinti vartotojų pasitikėjimą e, bendrają rinką. Vartotojų teisės ir minimalios taisyklės leidžia visoms valstybėms narėms pakoreguoti taisyklės. Ir būtent tokį požiūrį turime išlaikyti. Reikalinga suderinti vidaus rinkos taisyklės, užtikrinti var, aukštą vartotojų apsaugos lygį ir numatyti minimalų harmonizavimą tam tikrose srityse. Tikiu, manau, kad vartotojų pasitikėjimas rinka tokiu atveju pagerėtų ir taip pat pra, būtų prailgintas produktų gyvavimo laikas. Dėkuoju, panai Dančilė. Dabar ponia Kateks. Ačiū pirmininkė. pagal dabartinės ES e, taisyklės e, sudarinimas yra minimalus. Valstybės narės gali pasirinkti savo taisyklės e, ir taip pakema ES konkurencingumui. Aš sveikinu į pono Švabo pasiūlymą. Siūlymui. Po ilgų darybų pats laikas pasiekti sprendimą ir, kaip sakė Vengrijos ministrė, tai ir yra Vengrijos tikslas. Turime aukšto, pasiekti aukšto lygio vartotojų apsaugą, turime informuoti vartotojus, kad jie galėtų geriau pasirinkti be papildomos biurokratijos bendrovėms. Mums reikia bendros Europos rinkos ir tam reikia bendrų taisyklių rinkinio, todėl reikia ir sustarimo pirmojų svarstymų. Ačiū, ponia Galpelč. Komisarė Reding, dabar jums žodis. Pirmininkė, Diskusija tikrai buvo labai konstruktyvi. Visi pritarė, kad reikia geresnės, konkretesnės, veiksmingesnės vartotojų teisų direktyvos. Visi pritarė, sutinka, kad galbūt nepasieksime tobulos direktyvos, bet bent jau ji bus geresnė negu dabar labai netobulos e, direktyvos. Taip pat e, retai girdžiu tokį vieningumą, kuri, kaip e, dabar giriant pranešėją Andrėjas Švabą ir jo uh, kitus pranešėjų. Tikiuosi, tikiuos, kad toks vieningas balsas tęsis ir toliau, nes mes dar pradėjome labai originalią ir trumpą procedūrą, pagal kurią galime įdėkti tuos geresnius teisės aktus, kurių nori visi politinių frakcijų atstovai šiandien kalbėjo. Todėl labai gerai, kad jūs e, pritarėte savo pranešėjai prieš darybas ir esu įsitikinusi, kad pirminkaujantį Vengriją padarys viską, kad ši originali procedūra, procedūra baigtųsi pozityviai. Ačiū komisijos nariai. Toliau ponia Giori. Ačiū ponia pirmininkė, komisarė, gerbėjai parlamento nariai. Taip pat noriu prisijungti prie tų, kurie pasakė, kad ši diskusija tikrai buvo puikia ir konstruktyvi. Mes dėkojame už jūsų paramą pirmininkaujančios šalies, mūsų ekspertų vardu ir mes tikimės, kad galėsime tęsti darybas tokia pačia dvasia. Norėčiau paminėti keletą detalių, kurios čia buvo paminėtos dėl sąžiningų sutarčių e, nu, sąlygų. Tas sąrašas, į kurį būtų galima įtraukti kuo daugiau tokių e, komentarų, būtų naudinga, jeigu turėtume tokį bendrą ES sąrašą. Šiuo metu yra tik indikatyvinis sąrašas, todėl bus gerai, kad turėsime e, tokį sąrašą, tačiau paramos taryboje tokiam pasiūlymui mažai ir dėl to mes nusprendėme tokį pasiūlymą išbraukti. Kažkas klausė, kodėl yra svarbu susitarti pirmojų svarstymų. Darybos prasidėjo pirmininkaujant Prancūzijai daugiau kaip prieš du metus. Kaip sakiau, įvyko daugiau kaip 60 darbo grupės posėdžių skirtų šiai temai. Nematome daugiau manevro laisvės, kad galėtume pašalinti tą blokuojančią mažumą, todėl mes nusprendėme sumažinti šio, šios direktyvos taikymo sritį būtent e, toks taikymas ryties susiaurinimas turėtų leisti greičiau susitarti, nes aš manau, kad nebūtų jokios naudos pasiekta antrojų svarstymų. Europos parlamento pozicija yra santykinai artima bendrai tarybos pozicijai. Todėl aš manau, matau tikrą galimybę susitarti pirmojų svarstymų. Todėl neturėtume praleisti tos galimybės. Kai pirmininkas Harbaras kalbėjo, ar čia yra žingsnelis, ar kertinis akmuo, tik jeigu, nu, jeigu norime būti realistais, o kuris nenorėtų uh, perdėti apie tai kalbėdamas, uh, Tačiau aš, aš sutinku, kad e, tai yra žingsnis. Aišku, mes norėtume, kad tai būtų didesnis žingsnis, bet jis yra tiesiog žingsnelis. Bet ir tai gerai, galvojant apie vartotojų interesus. Visi žinome, kad yra įvairiausių teisinių sąlygų valstybės narėse, skirtingų teisinių sąlygų, todėl tolesnis harmonizavimas šiuo etape nebūtų įmanomas. Todėl daug geriau turėti mažesnę taikymo sritį, bet susitarti ir prisidėti prie vartotojų apsaugos didesnio, didesnio e, lygio ir taip prie bendrosios rinkos e, plėtojimo. Ačiū, ponia Joriai. Pone Švabai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar tai yra kertinis akmuo, ar ne? Šį klausimą galima svarstyti labai ilgai, tačiau yra aišku, kad tokie didis, did, didingi momentai, kaip Europos bendrijos e, kūrimo momentas ir e, Altero Spinelį e, laikotarpiu, manau, tai buvo tikrai labai reikšmingi klausimai, kurie e, reiškia didžiulį žingsnį Europai. E, Tačiau aš manau, kad šiandieną mes taip pat aptarėme gana reikšmingą, nors ir nedidelį žingsnį. Ir aš labai džiaug, džiaugiuosi ir labai dėkoju visiems kolegoms, visi, kurie, kurie prisidėjo prie kompromisinio paketo e, parengimo. Be abejo, negalėsime visi šimtų procentų būti patenkinti. Tačiau aš manau, kad mums pavyko e, pasiekti labai daug gero pasiekti didelio kompromiso ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti komisijos vicepirmininkiai poniai Rėding už jos e, puikų įnašą ir jos nuolatinę paramą mums. Ir už tai, kad e, ir tikėtis, kad, jinai, kad jos paramos galėsime tikėtis ir toliau derantis su taryba. Ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms, e, kurie iš, iš kompetitingų komitetų už jų kantrybę ir jų paramą. Ir poniai Gioring norėčiau išreikšti pageidavimą, kad jūs suvoktumėte, kad Europos parlamentas e, tą tarybos pasiūlymą, kurį jisai E, patvirtino, ačiū Dievui, kad tas pasiūlymas ir išliks ir kad mes toliau galėsime dėrėtis konstruktyviai, kad pasiektume galutinį sprendimą. Ir to požiūriu norėčiau dar kartelį visiems, visiems padėkoti ir palinkėti gero vakaro. Ačiū ponui Švabui. Aš jums taip pat linkiu gero vakaro, sako pirmininkas. Ir dabar mes baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsavimas įvyks rytoj pusė dvylikos.